What, where's There's only one, one place for me. Yes? Yeah. miejsc na sali. Proszę, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, prašyčiau susėsti. Ponios ir ponai. Prašom susėsti plenarinių posėdžių salėje. Pradedame posėdį. Pradedame posėdį. Tiesiog pratėsime posėdį baigtą. Przyjęte w jego trakcie teksty są dostępne do wgromadzenia. Jakieś uwagi? Yra išplatintas kovo 11 dienos posėdžio